Valienė. Kitas darbo atverkės punktas, ponios Berie pranešimas dėl galimybės naudotis geneti, genetiniais ištekliais ir, sąžiningas, ir sąžiningo bei teisingo naudos gaunamos jas naudojant pasidalymo sąjungoje. Žodis pranešėjai keturiom minutėm, kad jį pristatytų pranešimą. Taigi jums dabar skiriamos keturios minutės ir diskusijų pabaigoje bus suteiktos dvi minutės. Jei pradžioje nepanaudosite visą laiko, tai tą laiką bus galima pridurti pabaigoje. Žodis pranešėjai. Merci, monsieur le président, euh, monsieur le commissaire. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. 20 metų vyko tarptautinės dėrybos ir 2010 metais ES ir tarptautinė bendruomenė žengė naują žingsnį išsaugodama biologinę įvairovę, patvirtindama e, dinaminę strategiją ir nagos protokolą, kad būtų sąžiningai teisingai pasidalyjama genetiniais ištekliais. Pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj, siekia perkelti į ES teisiną nagos protokolą, kad ES galėtų ratifikuoti iki 2014 metų pabaigos konferencijos darbas. Šis pro, projektas tikrai labai svarbus, gyvenant mūsų tarptautinius įsipareigojimus biologinės įvairovės rytyje. Biologinė įvairovė yra labai svarbi, išsaugant mūsų kapitalą ir užtikrint mūsų išgyvenimą. Los eh, colegas intérpretes me, me hacen llegar el mensaje de que va usted demasiado deprisa. Deja, kalbėtoja kalba labai greitai. Pirmininkas prašo kalbėtoje sulėtinti tempą. Mūsų tikrai nėra daug, tai tikrai turėsite galimybę e, išsakyti visą savo pasisakymą, net jei truputėlį viršite savo pasisakymo laiką. Ačiū, gerai, tada aš ramiau kalbėsiu. Taigi pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj, ket, Palestiną į Nagos protokolą perkelti į ES teisę ir ES sudaryti galimybę iki 2014 metų pabaigos ratifikuoti šį protokolą. Tai yra visi mūsų tarptautiniai įsipareigojimai biologinės įvairovės rytyje perkeliami, kai eina kalba apie mūsų išgyvenimą, apie mūsų gamtinį kapitalą, um, krizę, um, biologinės įvairovės mažėjimą. Visa tai, aišku, spartėja su dabartiniais procesais. Apie 70 procentų ekosistemų yra pabloginti pablogėjusios būklės. Mes matome, kad iš tikrųjų m, mm, yra didžiuliai padariniai mūsų visuomeniai daromi ir aišku, tai bus ir socialinis, ir ekonominis, ir aplinkosauginis padarytas poveikis, bus tikrai didelė našta, kadangi situacija vis blogėja. Ir tai aišku, kad mūsų e, santykiuose su tarptautiniais partneriais yra labai svarbus elementas. Šis protokolas sukurs sistemą, kad būtų galima e, visiems pagal tą sistemą gyventi teisingai, sąžiningai pasidalijant visais ištekliais, atsižvelgiant, aišku, į um, ekonominę, moralinę krizę, kuri krečia į tiek Europos, tiek tarptautinę bendruomenę. Aišku, kad šis protokolas yra labai svarbus Europai. Tarptautinėse dėrybose dėl biologinės įvairovės Europa pasireiškia kaip labai svarbus veikėjas, įleido žengti labai svarbius žingsnius į priekį, patvirtinant Nagojos protokolą. Rytoj balsuojant rezultatas nulems, aišku, ES tolesnius žingsnius tarptautinėse dėrybose ir rytoj balsavimas nulems ES vaidmenį tarptautinėje srityje, sprendžiant biologinės įvairovės klausimus, taip pat užtikrinant sažiningesnį, teisingesnį ekonomikos modelį, kuris leistų išsaugoti biologinę įvairovę. Taigi biologinės įvairovės išsaugomas yra labai svarbus iššūkis, bet nepamirškime, kad tai yra labai svarbių ekonomikos mokslinių tyrimų gyvenimo sektorių, visuomenės sektorių, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo biologinės įvairovės. Taigi mes turime sukurti labai teisingas ir sąžiningas taisyklės, kad visi e, Europos naudo, išteklių naudotojai galėtų toliau užsimti savo veiklą, skatinti e, inovacijas, mokslo tyrimus. Ir Nagos protokolas turės, jo ratifikavimas priklausys, nulems mūsų santykius su tarptautiniais partneriais, kad mūsų e, įvaizdis būtų išsaugotas ir kad mūsų santykiai būtų tikrai tvirti. Taigi kalbame kalbame ne vien tik tai apie biologinę įvairovę, mes kalbame taip pat ir apie kitus tarptautinius susitarimus, kurių įvaizdis irgi nuo to priklausys. ES, pavyzdžiui, um, ES pozicija dėl Kyoto protokolo tarptautinių ben, kitų susitarimų, tai irgi labai svarbus elementai Taryba skatino žengti kaip galima greičiau į priekį šiais klausimais, kad laikytumėmės tarptautinių įsipareigojimų. Nagojos protokolo ratifikavimo vis tik tai nepakaks, jeigu mes e, nepriimsime atitinkamų europinių teisės aktų, kurie gyvenins šį protokolą. Todėl mes ir dirbome visi kartu aplinkos komitete ir aš noriu labai padėkoti mano praneš... E, šešiliniams pranešėjams kolegoms, kurie dirbo kartu su manimi, rengiant šį pranešimą, kad tikrai būtų suformuota tvirta, rimta ir suderinta, subalansuota subalansuotą poziciją, kuri pagerina komisijos e, pasiūlymą ir sustiprina Europos parlamento poziciją. Iš tikrųjų, pranešimą, kurį mes parengėme, laik, palaiko dauguma parlamento narių ir tai yra labai svarbu, nes turėsime tokį mechanizmą, kuris leis užtikrinti, kad tikrai nebus jokio ekonominio disbalanso Europoje. Um, bus biologinės įvarovės forumas, bus teisingas pasiskirstimas ir tikrai turėsime tvirtus teisės aktus, kad galėtumėm um, išvengti tokių dalykų kaip biologinis piratavimas, pavyzdžiui. Aš tikiuosi, kad tikrai bus prisimta visiems tenkanti atsakomybė ir kolegos. Kreipiuosi į Jūs, kad rytoj patvirtintumėt šį pranešimą, kuris buvo patvirtintas aplinkos komitete, kad galėtumėm toliau dėrėti visą procedūrą, derinti visą procedūrą, dėrėti su taryba, kad galėtumėm galutinai ratifikuoti Nagojos protokolą. Eh, Ačiū, Sandrin. Žodis komisijos nariui Potočnikui, kuris pristatys komisijos poziciją. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Sandrinai Beje už jos išsamų darbą dėl šio svarbos pasiūlymo. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam, taip pat ir pranešėjam susijusiuose komitetuose. Esu dėkingas Europos parlamentui, jo nariams, už tai, kad jie skiria tiek daug laiko pasiūlymui dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir dėl naudos pasidalymo. Tai uh, nestebina, kadangi šis pasiūlymas ir šitas klausimas yra labai svarbus, nelengvas. Kita vertus, tai susiję su biologinės įvairovės išsaugojimu, tai susiję su e, mūsų pagarba kitų šalių suvereniom teisėm, e, mūsų pa pagarba uh, vietiniam bendruomen, bendruomenėm, tai siejasi su vietiniam žiniom, kita vertus, tai turi įtakos ekonomikai, ekonomikos vertybėm, čia Europa turi didelių e, interesų, kad būtų sutikta palanki aplinka inovacijom, kad būtų apsaugotas verslas. Dėl Nagos protokolo buvo deramasi ilgai, čia pasiekta pusiausvėra tarp visų susijusių interesų. E, tai žinau asmeniškai, kadangi e, pats dalyvavau, kaip ir ne vienas jūsų. Žinoma, dabar daugiau nebesiderame, dabar turime įgyvendinti tai, dėl ko buvo susidėrėta ir esu tikras, kad jums pristatytas pranešimas, dėl kurio balsuosite rytoj, bus tvirtas pagrindas dėryboms tarp ES institucijų dėl šito projekto. Netgi, ir čia turiu aiškiai pasakyti, netgi jei komisijai tai nebus labai patogus dokumentas kai kuriuose vietose. Ir žinoma, labai svarbu, kad pane beje gautų įgaliojimus, kad trilogas uh, galėtų prasidėti kaip įmanoma greičiau, turint e, gal, galvoje, kad ratifikuoti Nagojos protokolą reikia iki Liepos e, mėnesio ir ratifikavimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Laiko neliko daug, todėl nebegalime visko vilkinti ir per artimiausią savaitę, mėnesius turime um, siekti, kad būtų susitarimas tarp visų ES institucijų, kad būtų e, baigtas renkti reglamento tekstas kad ES ir valstybės narės e, galėtų ratifikuoti protokolą e, laiku. Jeigu e, to nebus padaryta, tai mes negalėsime kaip e, lygiateisiai partneriai susėsti prie stalo su Nagojos e, protokolo pasirašiusiam valstybėm kita, kitų metų rudenį. Ir tai reiškia, kad negalėsime aktyviai dalyvauti svarbiose sprendimuose, tai darys žalą ES interesams, e, įskaitant Europos įmonių e, interesus naudotis genetiniais ištekliais užsienyje. Daug e, šalių gali neleisti Europos pramoniai ir mokslininkams naudotis genetiniais ištekliais kai kas e, galvoja, e, kad ES apskritai e, nebus prieigos ir naudos pasidalymo teisės akto ir galvoja, kad tuo tarpu bus galima priimti nacionalinius teisės aktus ir rezultatas būtų toks, kad ES būtų teisės aktų margumynas ir tai iš tiesų nepasitarnautų vidaus rinkai, tai e, nesudarytų e, aiškumo ir prognozojamumo, nesuteiktų verslininkams ir mokslininkams. Kaip žinote, Nagojos protokolas buvo sutarimas dėl paketo. E, Europos naudotojams kyla problemų naudojantis genetiniais ištekliais išsivyščiusiose šalise ir kad Europos naudotojai galėtų pasinaudoti genetiniais ištekliais kitose šalise, mes e, turime e, įgyvendinti savo e, dalį to susitarimo, dėl kurio buvo susitarta. Tai teikėjos šalis turi gauti naudą. Kuo siūlom, e, kas siūloma šios dienos pasiūlymu? Siekiama užtikrinti atitikti ES. Jeigu to nepadarysime ES, trečiosios šalis gali pradėti mus vertinti kaip e, nesau, nesaugia ar nebendradarbiaujančia jurisdikcija ir trečiosios šalis gali nenorėti sutikti galimybės naudotis genetiniais ištekliais ES naudotojams. Todėl jeigu bus uh, e, vėlavio, vėluojama um, su protokolo ratifikavimu, tai tiesiog bus nenaudinga mūsų interesams. Ir jeigu laiku nebus ratifikuotas protokolas, tai turės neigiamos įtakos mūsų tartutiniams įsipareigojimams, tai darys e, žalą ir mūsų įvežių, mūsų e, partnerių e, akise, turint galvoje, kad artėja susitikimas konvencijos šalių, tai taip pat nepasitarnaus ir e, kitose susijusiuose forumuose. Tai prasidedant trišalėm e, dėrybom ES institucijose nuomonės skiriasi, tai nėra neįprasta, tam trišalės dėrybos ir yra e, skirtos, kad būtų galima išspręsti likusias problemas, kad būtų rastas bendras sutarimas ir esu tikras, kad per trišalės dėrybas galėsime rasti priimtinus kompromisus ir galėsime pasiekti gero rezultato, tokio, kuris bus geras ir ES, ir mokslininkams, ir verslininkams, ir kas pasitarnautų ir biologiniai vairoviai. Labai gerai prisimenu, kaip daugelis jūsų su entuzijasmu padėjote ir e, man, ir kitiems Nagojoje, siekiant bendro tikslo, kad būtų susitarta e, dėl prieigos ir naudos dalymosi e, protokolo. Uh, Ir siekiant šito bendro tikslo bendradarbiavo ir institucijos, ir verslininkai, ir mokslininkai. Europos Sąjunga e, buvo labai e, svarbi Nagojoje 2010-aisiais, kai buvo pasiektas susitarimas. Dabar metas prisiminti tuos laikus ir suburti e, jėgas. Ir žinoma, ES suinteresuota tuo, kad būtų pasiektas susitarimas dėl reglamento. E, tai bus ir mūsų visų labui, ir Europos pramonės labui, ir mes tiesiog turime įvykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus. Dėkoju komisarui. Vystimosi komiteto vardu. Grės. Labą vakarą. Prieš kelis mėnesius, tikriausiai atsimenate, pakėlėme aiškiai rankas, kad biologinio piratavimo tabų sugriautumėm uh, negryžtamai mes tuomet aiškiai pasakėme ne genetinių išteklių koncentravimui kelių firmų rankose išsivyščiusiose valstybėse, kai tai turi tokių mums žinomų dramatiškų padarinių. Pasakėme ne kontrabandai, ne e, genetinių išteklių panaudojimui, kai jie įsigyti neteisėtai. Nagojos protokolas šiandien yra vienintelis įrankis, įrankis kovoti su biologiniu piratavimu. Kovoti su biologiniu piratavimu reiškia ginti čia buvių teises, saugoti aplinką, saugoti planetą, saugoti sveikatą, saugoti um, maisto saugą. Ir iš tikrųjų, komisija išgirdo mus viena ausimi, mūsų pranešėja puikiai padirbėjo, parengdama subalansuotą e, pranešimą. Taigi, nuosekliai laikykime savo pozicijos ir kreipiuosi į Jūs. Balsuoti balsuokime rytoj už šį tekstą, kuris mums pateiktas. Ačiū. Nematau pono Bove posėdžių salėje. Jis turėjo kalbėti Žemės ūkio komiteto vardu, taigi jo pasisakymas būtų buvęs labai įdomus. Šiuose diskusijose tikėkime, kad jis atvyks į posėdžių salę. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Lovin žuvininkystės reikalų komiteto vardu. Uh, thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Sandrin Belie, taip pat ir savo kitiems kolegoms, uh, kurio, kurių komit, uh, pranešimai buvo patvirtinti vienbalsiai žuvininkystės reikalų komitete matome, kad tikrai ir Envi, ir žuvininkystės komitetas remia e, šį pateiktą pranešimą. Jis yra labai svarbus, todėl kad visų pirma, čia yra kalbama apie čia buvius ir vietos e, gyventojus ir ABS mechanizmą. Yra tam tikri dalykai, kurie įtraukti į protokolą, tačiau komisijos pateiktame pasiūlyme jų nėra. Taip pat sakoma, kad galbūt reikėtų na, išplėsti ABS e, taikymą kad jis apriektų, tarkim, ir tarptautinius vandenis. Tai yra labai svarbu, kadangi du trešdaliai pasaulio vandenino e, nepriklauso nacionalinėms jurisdikcijoms. Dėkoju. Eh, Ačiū. Dabar suteiksime kalbėtojams politinių frakcijų vardu. Visų pirma, EPP frakcijos vardu, ponia Gutierės Kortinės, prašome. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė, kurie prisidėjo prie Sandrin Belie pranešimo rengimo. E, džiugu, kad pranešėja buvo lankščiai nusiteikusi, e, siekdama kompromisu. E, kalbant apie šį pranešimą, jame kalbama apie tarptautinę sistemą. Ir mano kolegas reikėjo įtikinti, kad šį pranešimą, kaip ir tarptautinį mechanizmą, reikia paremti. E, Europos Sąjungoje mes turime per daug teisės aktų įmonės turi laikytis įvairių teisės aktų ir jų numatomų apribojimų. O šiuo atveju mes kalbame apie tarptautinį e, dokumentą, kuris turi būti patvirtintas ir taikomas visiems. Tikiuosi, kad mano frakcija šį pranešimą parems. Nagojus protokolas yra teisingas kaip ir ABS e, mechanizmas. Tačiau norėčiau pasakyti, kad, na, kalbant apie šį pateiktą pasiūlymą, tai mes kalbame apie dinamišką procesą, e, jis pats EBS ABS mechanizmas nėra išbaigtas, trūksta tam tikrų pareigų ir teisių, ne visada jos yra aiškios. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie mokslininkus. Ne visose šalise yra e, genetinių išteklių katalogai e, Tik tai keletas šalių gali įvardinti turimų genetinių išteklių sąrašus. Taigi aš manau, kad komisija turėtų skatinti tokių sąrašų atsiradimą. Tokiu būdu taip pat, pavyzdžiui, būtų sklaidytos ir abejonės arba neiškumai, kurie kyla įmonėms. Taip pat nežinau, ar toks mechanizmas galėtų būti taikomas atgalinę e, tvarką. E, Taigi tokia yra mūsų pozicija. Dėkoju. Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu ponas Pok. Kai mes rengėme šį pranešimą, mes kal, sakėme, kad m, mm, turime kalbėti apie Nagojos protokolo įgyvendinimą. Kyla klausimas taip pat ir apie ES atsakomybę nes jeigu nebus e, suteikti įgaliojimai, ES neratifikuos e, greitų laikų Nagojus protokolo. E, tokiu atveju nebus galima pilnateisiais nariais dalyvauti ir biologinės įvairovės konvencijos sustikime. Ir jeigu mes nebūsime prie, prie dėrybinio stalo, vadins, tai reiškia, kad mūsų balsas nebus išgirstas. Uh, E, prieiga prie genetinių išteklių bus ribota, e, Nagojos protokolas bus aptarinėjamas be mūsų, o baisiausias variant, e, scenarius bus toks, kad ES praras pasitikėjimą, kurį formavo paskutinius dešimtmečius. Aš prisimenu, kai buvo balsuota Envi komitete Ir norėčiau paprašyti e, kolegas, kad pritartų šiam pranešimui, kad būtų suteikti įgaliojimai dėrėti, jeigu jūsų na, nuomonė yra kitokia. Tik tai sute, suteikus įgaliojimus mes galėsime e, užtikrinti dėrybas, e, galėsime užtikrinti, kad 2014 metais galėsime dalyvauti dėrybose dėl biologinės įvairovės konvencijos. Minutus, Ačiū, panas Gerbrandi. Hmm. After... Ačiū pirmininkė, po 18 dėrybų metų staiga 2010 spalį pamatėme baltą dūmą staiga atsirado sustarimas dėl Nagojos protokolo ir aš buvau ten kaip Balto dūmo liudininkas. Ir tas um, įstrigimas tarp tų, kurį siekia prieigos prie genetinių išteklių ir to, kas norėjo geresnio tų genetinių išteklių pasidalinimo, staiga išsisprendė. Ir mes, ir Europos komisija, valstybės narės, um, ir mes, Europos parlamento nariai, sveikiname tą sėkmę, nes tai buvo um, biologinės įvairovės sėkmė sėkmė ateičiai. Ratifikavimas buvo mm, tik paskutinė nedidelė kliūtis, kurią reikėjo peršokti, bet panašu, kad tai padaryti yra kiek sunkiau nei buvo galima prognozuoti. Pastara, pa, pa, paskutinės kelias dienas, kurios įmonės, kurios aktyviai dirba genetinių išteklių srityje, lyg ir panašu susiduria tam tikrais sunkumais sunkumais, ar iš tikrųjų jie nerimauja dėl teisinio netikrumo, o gal kai daug kas iš jų vis tik tai dabar jau nebe taip nori teisingai pasidalyti genetiniais ištekliais. Man ne visiškai tai aišku. Svarbu paminėti kelis dalykus. Tiks tikslas yra išteklių naudotojai, kurie atlieka mokslo tyrimus, naudoja genetinius išteklius. Ūkininkai, priekeiviai nėra tiesiogiai paliečiami. Toliau išimtis tiem, kurie kūrė naujas medžiagas, veisėjams, žemės ūkio organizacijoms ir taip toliau, visa tai yra garantuota. Ir galiausiai, pirmininkė, prieinu prie paskutinio momento, kai kurioms frakcijoms panašu, kad tai yra ta raudonoji linija šiame pranešime. Tai yra naujas panaudojimas. Man buvo pasakyta, kad jeigu nebus naujo panaudojimo įtraukta, uh, tai šis dokumentas bus nieko vertas, nes e, mes turėsime tik tai 10 procentų, tuomet 90 procentų yra naujas panaudojimas. Tai um, pirmininkė paskutinis sakinys, komisarė noriu paklausti, ar tai yra tiesa, kad jeigu nebus to naujo panaudojimo, ar iš tikrųjų mes tik tai popierinį tigrą sukursime, ar jūs realiai tikite, kad vis tik tai tai bus rimtas žingsnis į priekį, užtikrint geresnę prieigą ir sažiningesnį išteklių naudojimo pasidalymą, kad tai tikrai bus geras žingsnis biologiniai įvairoviai. Ačiū kolegai, turime dar norinčių kalbėti kai jie kalbės savo vardu. Pirmiausia, panas Dorfmanas. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji. Europos Sąjunga pirmauja pasaulyje ir veisimo srityje, ir par pardavimo, ir eksporto srityje, sieklo ir e, daigų. Tai daro ne tik tai stambios įmonės, Šiame versle dalyvauja e, labai daug ir smulkių vidutinių įmonių ES ir manau, šios e, įmonės nudžiugs, jei bus aiškios taisyklės, kaip galima naudotis genetiniais ištekliais, tai sukurs teisinę tikrumą. Tai suteiks joms būtina galimybė pasinaudoti genetiniais ištekliais, be kurių jos negali vykdyti savo verslo. Vis dėlto negalime pradėti taikyti taisyklių, dėl kurių ES įmonės atsidurs mažiau palankesniai padėti negu kitos pasaulio įmonės. Kalbant apie protokolo ratifikavimą ir kalbant apie pranešimą, dėl kurio rytoj balsuosime, vertėtų nepamiršti kelių dalykų. Neturėtumėm savo reglamentuose naiti toliau negu numatyta Nagojos protokole ir neturėtumėm numatyti e, atgalinio reglamento taikymo. Nereikia ir specialaus fondo, kad galėtumėm rinkti e, lėšas, nes nežinome, kam tai panaudosime. E, žinome, iš kur tos lėšos bus, jos bus iš įmonių. Negalime priimti reglamentų, E, kuriais bus kvestionuojamos e, šių įmonių privilegijos. Ir jeigu laikysime šitų principų, tai Nagojos protokolo gyvenimas bus naudingas visiems, įskaitant ir smulkų ir vidutinį verslą dirbantį šioje srityje Europos Sąjungoje. Ačiū. Dabar žodis dviem minutėm poniai Kristai Klas. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Tarptautinis susitarimas dėl Nagojos protokolos tai yra uh, gairės įgyvenimo ES. Dabar mes turime užtikrinti, e, kad šis geras tarptautinis pagrindas nebūtų pernelyg sudėtingas Europai. Ir kad įgyvendinimo etape nebūtų viskas dar labiau apsunkinta, nes e, tai turės įtakos mūsų ryšiams su trečiosiam valstybėm, kadangi uh, mūsų e, reikalavimai e, genetinės medžiagos atitikčiai yra labai svarbus pramoniai žemės ūkiai. Mes turime remti e, tyrimų žemės ūkio srityje, nes tik tai tokiu būdu gebėsime susidoroti su pasaulio išmaitinimo iššūkiu. Taigi galimybės naudotis genetiniais ištekliais privalumai atiteks visiems. reikėtų taikyti Europos patentą, kad būtų apsaugotos teisės, pagrindiniai principai turėtų būti akcentuojami, kadangi kalba eina apie inovacijas žemės ūkio sektorioje kartu, e, pamatysime ir kad bus pusiausvėra tarp to, kaip panaudojami genetiniai ištekliai e, ateityje, ateityje genetiniai ištekliai e, turi būti prieinami ir ta forma, kuria jie buvo iš pat pradžio naudojami pradinių e, naudotojų. Manau, jog turime kuo greičiau gyvendinti Nagos protokolą ES. Manau, kad komisijai reikėtų suteikti dėrybinius įgaliojimus, kad mes galėtumėm sėsti prie susitarančių šalių stalo, kad sprendimai nebūtų priimami be mūsų. Spontaniškų pasisakymų procedūra pagal ją pasisakyti norėtų tik tai vienas žmogus, panas Paš, Paška. Ačiū. Šis e, reglamento pasiūlymas tiesiog siekia perkelti Nagojos protokolą. Ir Nagojos protokolas yra svarbi priemonė kovojant su bio piratavimu ir užtikrinant sąžiningą genetinių išteklių panaudojimą nes e, dažnai iš trečiųjų šalių e, eksportuojama genetinė medžiaga e, patenka į tam tikrų žmonių rankas, kurie ne visada tuo kapitalu sąžiningai pasinaudoja. Dėl tos priežasties mums reikalingas kaip ir tartutinis mechanizmas, kad tokių situacijų nebūtų, E, dėl pačio reglamento mes norėtume pateikti keletą pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl e, bendrijos patento, dėl to, kad reikėtų paremti čia buvius, kurių tradicinės žinios yra labai svarbios. E, taigi aš manau, kad reikėtų šitokią, tokį pasiūlymą įtraukti į mūsų pranešimą. Ačiū dabar žodis komisarui Patočnikui, kuris sureaguos į kolegų pasisakymus. Ačiū. E, ponas Gebrandi uždavė labai tiesmukišką klausimą. Ir sureaguojant į jo pasisakymą, turiu pasakyti, kad tai nėra popierinis tikras. Mes kalbame apie genetinius išteklius, e, kurie yra Europos, kurie yra Europos Sąjungoje ir e, būtent jiems bus ir taikomas naujas ABS mechanizmas. Laikausi nuomonės, kad pranešimas gali būti e, geras pagrindas derantis, tarp, derantis ES institucijoms. parengtos pozicijos yra panašios. Todėl verta dėti pastangas ir gauti įgaliojimus dėryboms. E, ir jeigu mes negausime tokių įgaliojimų, tai turės tikrai e, neigiamų pasiekmių, kurių mastą sunku šiuo metu įsivaizduoti. Taigi Pereitais metais Europos parlamentas paragino komisiją pateikti teisės akto pasiūlymą dėl Nagojus protokolo, kad ES galėtų ratifikuoti Nagojus protokolą, ko galima greičiau. O šiandieną aš norėčiau paskatinti Europos parlamentą nubalsuoti už ES ABS reglamentą, nes tai būtų labai svarbus žingsnis E, Europos Sąjungai padaryti tai, ko jūs iš mūsų ir prašote. Debate, a... Ačiū. Diskusijas baigs pranešėja Sandrin Belie. Dvi minutės. Merci, Ačiū, pirmininkė. Nereikės gal man ir dviejų minučių. Diskusijos buvo labai uh, turtingos. Dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams. Uh, ir norėčiau tik pabrėžti vieną dalyką šiame etape. Uh, pranešimas toks, dėl kokio buvo balsuota aplinkos komitete, dėl kurio bus balsuojama rytoj, gal yra beturinio, iš tikrųjų tai bus žingsnis į priekį, kad galėtumėm dalyvauti konstruktyviuose, subalansuotuose dėrybose su taryba. Tikslas yra ratifikuoti Nagos protokolą kaip galima greičiau, bet man atrodo, kad mums tenka reali atsakomybė. Um, Europos piliečių vardu, Europos interesų vardu, ne vien tik tai nacionalinių interesų, ne, ne to ar to sektoriaus interesų, ar, ar farmacijos, ar žemės ūkio, ar dar kažkokio sektoriaus vardu, mums tenka atsakomybė atstovauti Europos interesams ir mums reikia suformuoti bendrą poziciją kartu, e, taip pat ir su komisija, kad tai iš tikrųjų atitiktų Europos piliečių lūkesčius, realiai tą poziciją, kad tikrai galėtumėm kiek galima daugiau daugiau naudos suteikti visiems Europos piliečiams ir visiems Europos sektoriams. Aš noriu tai patikslinti, nes iš tikrųjų, kai eina kalba apie tokį pranešimą, kuriame nėra turinio, kad kai mes tai tokį priimame, tai neprisideda prie mūsų gero įspūdžio sukūrimo mūsų kadencijai. Aišku, galvojant apie 2014 metų pabaigos konferenciją, tai aš tiesiog noriu atkreipti jūs jūsų dėmesį į tai, kai balsuosite rytoj, turint omenyje, kad iš tikrųjų aplinkos komiteto pozicija labai ilgai buvo diskutuojama, buvo labai daug kompromisų, labai um, toks ak, ak, pus, balansas suformuotas, tokia pusiausvyrė pasiekta ir labai raginus visus balsuoti už tai. Iš tikrųjų, neina kalba apie tai, kad bus atbulinis taikymas dabar kažkoks, tai yra dezinformacija, kai eina kalba apie tai, kad atbulinė tvarka kažkas tai buvo keista komiteto balsavime. Už komisijai um, tarybai tarybai, turiu pasakyti, e, su Afrikos sąjungoje derantį su e, kitomis šalimis tikrai niekuomet nesutinkame su atbuliniu tai taikymu ir aš tikrai nenoriu įsitraukti vėl į tas senas diskusijas, kurios nenaudingos, kurios tik tai išvaisto mūsų laiką, atsiprašau. Už tai tikrai neina kalba apie atbulinį taikymą, eina kalba apie tai, kad reikia nuspręsti, kad kuomet reglamentas bus taikomas ir nagojos protokolas bus taikomas, turės būti vienodos taisyklės taikomas visą Europos Sąjungai. Dėl naujo panaudojimo tai yra aišku, e, teisinio tikrumo klausimas, kad būtų galima išvengti e, konkrečius iškraipimų pačioje Europos Sąjungoje. Čia yra labai paprastas toksai pavyzdys, aš tikrai pabaigsiu savo pasisakymą. Tuo įsivaizduokime, kad Europos Sąjunga rytoj nusprendžia greitkeliuose e, pereiti prie 110 greičio apribojimo. Ne, nuo 110 periname prie 160 km. Nes būtent taip yra toks atvejis čia. čia. Įsivaizduokite, nusipirkote automobilį iki ES taisyklės įsigaliojimo galės važiuoti 110 km per valandą greičiu. Tie, kurie nusipirko automobilį po šios taisyklės įsigaliojimo galės vairuoti 160 km greičiu. Taigi, e, Nagos protokolas nebūtų taikomas naudojimui. Čia uh, protokolas galios, kai reglamentas galios visai ES, visiems sektoriams ir vienodai. Ačiū, Sandrin. To baigsime diskusijas dėl šio darbo tvarkės klausimo. Rytoj bus balsuojama vidudienį. Kitas darbo tvarkės klausimas, tai klausimas, į kurį atsakoma e, žodžiu dėl.